Colleagues, I'm going to start. Um, as it is, we're seven minutes past. Jau septynios minutės po devinių, kolegos. Pradėkime. Pirmasis mūsų šios dienos darbo tvarkės punktas yra keitimasis nuomonėmis su Cezar direktoriumi Patriku Ky, kuris yra čia šiandien su mumis. Patrikai, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu šiek tiek nusivylęs dėl apytuštės salės. Tikriausiai kolegos nenori sužinoti apie tai, kas vyksta, naujausios informacijos. Taigi norėčiau paprašyti politinių patarėjų, galbūt jie galėtų prižadinti kai kuriuos narius. Na, iš tikrųjų, kiekis mums taip pat padėtų, turiu tą pasakyti. Ir sąžininkai kalbant, iš tikrųjų, tokiam svarbiam dalykui iš tikrųjų reikėtų parodyti daugiau dėmesio, mūsų tikrai yra labai mažai. Bet, Patrikai, dabar žodis jums. Ačiū. Ryanai, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Esu tikras, kad pelenų debesis sukliudė šio komiteto nariams šiandien čia atvykti. Uh, Pirmininkas, na, jūs esate tikrai diplomatiškas. Norėčiau Jums pristatyti dabartinę Cezar padėtį ir taip pat pasistengsiu kalbėti apie Cezar ateitį, būsimus pokyčius ir manau, jog tai tikrai bus įdomu šiam komitetui. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog man didelė garbė ir malonumas būti čia šiandien su jumis ir pristatyti Jums Cezar padėtį. Praėjusią kartą, kuomet buvau šiame komitete, aš kalbėjau apie Cezar programą ir e, bendrą įmonę, e, kuri yra pirmoji tokio pobūdžio įmonė kada nors įsteigta šioje srityje. Taigi, esu tikras, jog Jūs ir patys galite perskaityti e, šią programą, tačiau norėčiau pasakyti, jog mes turime papildomas partnerystės su daugeliu partnerių. Pirmiausia, mes siekiame plėsti paslaugų teikimą, ypač Europos viduryje. Iki šiol mums pavyko pritraukti tik Lenkiją, tačiau mes dar dirbame šioje srityje. Mes taip pat norėtume pritraukti tokių valstybių, kurios yra kaimininės Europos valstybės ir kurios turi stiprių ryšių e, su Europa, tokios valstybės kaip Kanada arba Marokas. Antrasis tikslas, kurį turime omenyje, yra e, pritraukti daugiau pramonės, kuri yra ne ES, tai reiškia, kad mes galėtume sąveikauti su kitais regionais pasaulyje. Ir e, mūsų mintis yra tokia, ES pramonės partneriai e, galėtume atarbiauti su kitai, kitomis bendrovėmis, tokiamis kaip bendrovėmis JAV, e, pagal abipusį susitarimą, tačiau Europos bendrovės būtų pagrindiniai rangovai. Žinoma, mes turime omenyje taip pat ir tuos suvaržymus, su kuriais susiduria ne ES valstybės narės šioje srityje. Taigi mes turime įvairiausias atstovaujančias asociacijas, turime apie 200 ekspertų iš avialinijų, kurie dirba su mumis ir mes turime profesinių sąjungų atstovus, apie 60 žmonių, kurie yra atsakingi už patvirtinimus. Cezar yra viena iš plačiausio užmojo ir sudėtingiausių programų vykstančio Europoje. Mes vykdome šiuo metu apie 300 projektų, 16 mm, projek darbo paketų, 200 ekspertų dirba su mumis 23 skirtingose valstybėse. Todėl mums reikalingos svarbios investicijos tam, kad mes galėtume kartu susitarti dėl mūsų principų. Mes e, turime apie 2000 ekspertų, taip pat vykdome bendras programas, turime nustatyti savo gebėjimus ir turiu pasakyti, jog iš tikrųjų mums reikia daugiau laiko, negu kad iš pradžių buvo numatyta. Tačiau mums e, pavyko sėkmingai pradėti vykdyti savo veiklą ir turiu pasakyti, jog praėjus dviejams metams dirbant šioje programoje mums pavyko sėkmingai pradėti visus projektus ir vykdyti visą techninę veiklą laiku ir atsižvelgiant į numatytas išlaidas. Pirmasis mūsų tikslas, kurį nusistatėme savo ir apie kurį kalbėjau jums praėjusį kartą, yra sukurti programą ir ją pradėti ir šis tikslas jau buvo sėkmingai vykdytas. Kitas tikslas yra užtikrinti, kad ši programa atneštų tinkamus rezultatus. Tikrai, pripažinkime, tai yra svarbus iššūkis. Per e, praėjusius dviejus metus apie 200 milijonų eurų buvo investuota į mokslinius tyrimus ir, žinoma, investicijas skyrė Europos komisija. Ir kol kas e, moksliniai tyrimai dar nevyksta tinkamai, todėl mes nusprendėme su savo partneriais, kad e, mes patikrinsime e, mūsų veiklą konkrečioje veikloje. Praeitįje buvo E, tikrinami rezultatai mokslinėse laboratorijose, mes matėme gerus rezultatus, tačiau realiai jie nebuvo įgyvendinti. Taigi mes ėmėmės štai kokio požiūrio. Mes turime pasinaudoti operacinėmis sistemomis, kartu su operaciniu eismu turime juos patikrinti konkrečiose sąlygose. Ir todėl pilotai, inžinieriai, oro kontrolieriai turės praktiškai patikrinti tuos įrankius savo kasdienėje darbo veikloje. E, tarptautinė tikrinimo komanda, kuri susideda iš personalo atstovų mums padeda siekiant užtikrinti darbo saugumą, veiksmingumą ir užtikrinti, kad būtų paskirstytas tinkamas darbo krūvis. Taigi mes turime užtikrinti, kad tokie patikrinimai vyktų tinkamai ir šiuo metu mes manome, jog atsižvelgiant į dabartinius teigiamus rezultatus, nesunku bus įgyvendinti e, šias priemonės ir ateityje. Taigi antras svarbus sprendimas, kuriuo mes ėmėmės, yra kasmet e, e, pranešti apie patikrintus produktus ir juos parengti praktiniai veiklai. Pirmiausia, šiais metais mes esame numatę patikrinti tokius dalykus kaip nuotolinio valdymo, oro erdvės kontroliavimas e, oro uostuose, sinchroninis e, atvykimo ir išvykimo e, stebėjimas, oro skrydžių, kuris gali būti vykdomas įvairiose tarptautiniuose oro uostuose. Taip pat mes nusprendėme pasinaudoti ir žaliaisiais ištekliais. Mes planuojame 18 projektų ir iš principo Mes prašysime įvairių oro linijų, e, paslaugų teikėjų dirbti ties e, žaliosiamis e, priemonėmis, tam, kad būtų galima geriau optimizuoti skrydžių trajektorijas. Mūsų programa vadinasi ER, kuri užsima taip pat ir konkrečiais transatlantiniais skrydžiais, kartu su mūsų kolegomis iš JAV, Kanados, Junktinės karalystės ir Portugalijos. Ir Tokiu būdu mes galime labai nemažai sutaupyti. Ir, pavyzdžiui, skrydžiai iš New Yorko į Paryžių gali sutaupyti apie 1,4 tonus, e, tonų e, kūro. Tai yra tikrai gana nemažai. Taip pat mes galime vykdyti bendras operacijas oro uostuose, tokiuose kaip Amsterdamo, Ciuricho, Briuselio, Vienos ar Madrido. Iš viso mes e, finansuojame apie 5 1500 žaliųjų skrydžių. Tai iš tikrųjų yra labai sėkmingas projektas, dalyvauja daugybė oro linijų, kurios taip pat kitos dar prašo prisijungti prie mūsų programos. Mes dirbame su visomis šiomis avialinijomis ir operatoriais tam, kad tokie žalieji skrydžiai taptų kasdienybė. Taip pat aš manau, jog tai tikrai būtų geras būdas patikrinti, kaip galima įgyveninti CSR programą su įvairiais dalyvaujančiais suinteresuotaisiais atstovais ir atstovais struktūromis. Norėčiau dabar papasakoti konkrečiau apie mūsų programą. Mes neseniai baigėme Cezar tyrimą, kurį vykdė konkreti kompanija. Mes siekėme išvengti e, suinteresuotumo, dėl to ekspertai atvyko iš e, kitų valstybių Mes dirbame ties keliais scenarijais. Pirmasis e, variantas būtų elgtis e, taip kaip visada, tai yra nieko nedaryti, o antras scenarijus e, buvo pasižiūrėti, kokį poveikį SEDAR programa turėtų atsižvelgiant į tam tikrą laikotarpį. Kitas scenarius būtų desinkronizacija ir pasižiūrėti į tai, kaip tai vyktų po penkerių metų. Ir paskutinis variantas būtų pasižiūrėti, kaip bus įgyvedinama CISAR programa praėjus dešimčiai metų. Taigi pagal pirmąjį variantą, jeigu mes nieko nedarytume, e, mums tai kainuotų 419 e, milijardų eurų, tai sudarytų apie 0,16 procentų ES BVP ir tai e, atsieitų 33 milijonus 280 tūkstančių darbo vietų. Jei Cezar būtų desinchronizuota, tai sudarytų apie 117 milijardų eurų nuostolių, 72 e, tūkstančiai darbo vietų patirtų riziką ir jeigu 10 metų būtų pavėluota, tai reikštų, jog mes netektume 268 milijardų eurų ir 189 tūkstančių darbo vietų. E, būtina pastebėti, kad e, šiame tyrime mes nagrinėjome tik tiesioginį Cezar programos poveikį pramoniai, aviacijos pramoniai. Mes neanalizavome netiesioginio poveikio, e, pavyzdžiui, turizmui ar regioninėje ekonomikai ir panašiai. E, šis tyrimas rodo, e, tai yra visiškai nestebėtina, kad dabartinė infrastruktūra negali išlaikyti žaliosios ir veiksmingos aviacijos Europoje. Todėl mums reikia sinchronizuoti CISAR programą ir klausimas kyla, kaip mes tai galime tinkamai padaryti. Kaip galime padaryti, kad šis sinchronizavimas veiktų? Europos komisija siekia parengti pasiūlymą dėl CSR programos vykdymo ir mes laukime, kada jie formaliai pateiks savo poziciją parlamentui. Tačiau aš norėčiau pateikti Jums savo asmeninę nuomonę apie tai, kaip galėtų sėkmingai veikti CSR programa. Pirmiausia, reikėtų turėti tinkamą valdymą Ir iš mūsų patirties e, e, vystimo laikotarpių galime pasakyti, jog labai svarbu dirbti kartu. Dažnai dinamika dirbant kartu yra didesnė negu kad dirbant atskirai. Ypač labai svarbu atsižvelgti į tai, jog būtina padaryti svarbių pakeitimų. Ir e, tokiu būdu mums tampa lengviau e, skatinti naujus pokyčius. E, turiu pasakyti, jog mes tikrai esame įgyję daug teigiamos patirties ir iš tikrųjų, būdami prancūzai, mes galime pasakyti, na, jeigu jau Junktinės karalystės oro kontrolieriai gali tinkamai dirbti, kodėlgi Prancūzija negalėtų to padaryti ir atvirkščiai. Taigi, svarbiausia, mes turime susitarti dėl daugelio taisyklių ir svarbiausia, mes turime renktis vienu pagrindu. Man atrodo, tai yra labai svarbu tam, kad galėtume tinkamai vykdyti CSR programą. Mes turime turėti vieną atsakingą instituciją, kuri būtų visiškai atsakinga už programos vykdymą. Ir tam, kad skirtingos e, suinteresuotos grupės galėtų pasiekti bendrą sutarimą. Tai taip pat yra labai svarbu išvelgiant ir, ir iš tarptautinio požiūrio taško, kadangi Kinija, Brazilija e, yra labai svarbus mūsų partneriais, kuriais mes turime susidėrėti dėl standartų ir laikotarpių. Kitas dalykas, siekiant sėkmingai vykdyti CISAR programą yra finansavimas. Mums būtina integruoti visus e, aviacijos e, pramonės suinteresuotusius e, atstovus. Mes turime užtikrinti saveikumą oro uostuose ir taip toliau ir panašiai. Mums būtina sėkmingai valdyti informaciją ir tinkamai panaudoti internetą ir intranetą aviacijos rytyje. Visą tai atrodo labai gražu iš paviršiaus, tačiau praktikoje tai yra itin sudėtinga. Mes turime atsižvelgti į įvairias sąsijas tarp įvairių suinteresuotųjų grupių ir jų skirtingų interesų. Šiandien mes, pavyzdžiui, naudojame VHF radiją, kuris yra vienintelė komunikacijos priemonė e, lėktuvose Taip pat mes naudojame skaitmeninę komunikaciją. Mes galėtume pakeisti šią technologiją skaitmeninę komunikaciją, kurią galime, pavyzdžiui, rasti Briuselio taksi, o oro uostuose kol kas to nėra. Mes taip pat turime pasinaudoti interneto e, priemonėmis. Taigi, kuo geriau yra įrengti orlaiviai, tuo jie tampa pigesni. Tačiau Šiuo metu mes e, negalime įrengti tokios įrangos, kol nėra užtikrinta, kad minimalus orlaivių skaičius būtų aprūpintas tokia įranga ir galiausiai padėtis yra tokia, jog yra nieko nedaroma. Taigi, pirmiausia, mes turime užtikrinti, kad mm, mes tinkamai veikiame vietos ir nacionaliniu lygiu. Tai yra tikrai labai, labai svarbi problema. Antra, mes turime nustatyti ribas tam, kad e, nebūtų veikiama paskutinė minutė. Aš taip pat manau, jog būtina suteikti tinkamas paskatas tiems, kurie imasi veiksmų anksti. Tai turėtų reikšti veiklos naudą ir finansinę naudą. Kalbant apie veiklos naudą, šiuo metu mes e, dirbame ties savoką labiausiai aprūpintas geriausiai teikiantis paslaugas. Tai reiškia, jog mes turime tinkamai dirbti su operatoriais. Kalbant apie finansinės paskatas, mes turime nustatyti skirtingus finansinius instrumentus, tokius kaip e, paskolos avialinijoms ir panašiai. Ir tokiais dalykais būtų galima pasinaudoti bent jau siekiant inicijuoti pokyčius šioje srityje. Investicijas teiks pramonė, tačiau esu tikras, jog taip pat ir viešieji finansai galėtų mums pasitarnauti siekiant sėkmingai pradėti tankyti naujas technologijas. Ir tokiu būdu mes e, užtikrinsime dar didesnę naudą, jeigu galėsime tinkamai dirbti kartu su politika kuri užtikrintų tinkamas garantijas. Baigdamas norėčiau pasakyti, jog Cezar programa tinkamai veikia, mes vykdome savo planą laiku ir jau pradėjome matyti tinkamus e, konkrečius rezultatus šiais metais. Mes taip pat pradėjome e, veikti taip pat ir tarptautiniu mastu, pasirašėme bendradarbiavimo sutartį tarp ES ir JAV ir tai suteikia mums mandatą koordinuoti mūsų veiklą kartu su JAV partneriais. Mes taip pat dirbame ir su tarptautinė aviacijos e, organizacija tam, kad užtikrintume, kad mūsų standartai taptų pasauliniais standartais. Labai svarbu, kad visas šis darbas e, nebūtų neįvertintas ir ES institucijos galėtų panaudoti savo patirtį ir galėtų prisidėti prie SISAR programos, kurie sėkmingai veikia šiandien. Dėkuoju Jums uždėmesi. Much, Patrick. We... Uh, dėkuoju, Patrikai. Keli komiteto nariai nori kalbėti ir pirmiausia, ponas Zasada. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, esu kiek nustebęs tuo, kad aš pristatysiu EPP frakcijos poziciją, bet man tai yra malonumas ir garbė. Dėkoju Jums už Jūsų pristatymą ir būtų gerai jį gauti raštu. Iš karto norėčiau pasakyti, kad aš remiu vieningo Europos dangaus idėją Ir manau, kad e, Cezar yra puikia agentūra. Vieningas Europos dangus iš tikrųjų gali sustiprinti mūsų vidaus rinką. Taip pat manau, kad labai svarbu yra naudoti naujas technologijas, tokias kaip Galilėjo sistema, valdant oro srautus. Ypač aktualu tai būtų mažose oro uostuose, tobulinant e, orlaivių prieimimo, nutupimo procedūras. Pastaruoju metu ekspertai daug kalba apie tai, kad vieningo Europos dangaus projektas labai daug kainuos. Man atrodo, kad svarbu yra apibriežti užduotis, kurias gyventinus iš karto galima būtų pamatyti jų, jų rezultatą. Cezaras užsijima įvairiausią veiklą. Tai yra skrydžių kontrolė ir duomenų apsauga ir orlaivių įranga ir daugybė kitų klausimų. civilinės aviacijos atstovams labai svarbu yra žinoti, kokios įrangos jiems reikės ateityje. Kol kas nėra aišku. Tai nėra, nėra aišku. Ir neaišku, kokie orlaiviai atitiks reikalavimus. Nes dar nežinome, kokie bus šie reikalavimai. Pavyzdžiui, kokius radio dažnius jūs ketinate naudoti, tą sistemą, apie kurią kalbėjote. Ir kaip, e, kokias finansavimo ar kofinansavimo e, galimybės jūs esat numatę tam, kad galim būtų atnaujinti pasenusius orlaivius? Natuurlijk eh, Patrikį bedankę už zijn inleiding. Eh, Cezar... Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Ky už jo įžangą. Cezaras yra iš tikrųjų labai svarbus Europos projektas ir džiaugiuosi, kad jis yra sėkmingai gyvendinamas. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu yra dirbti pagal ambicingą darbų tvarkaraštį, nes nuo jūsų veiksmų priklauso užimtumo padėties gerinimas. Aš norėčiau paklausti komisijos, kada reikėtina pateikti teisėkuros pasiūlymą dėl kitos jūsų veiklos, kito jūsų veiklos etapo įgyvendinimo. Toliau, jūs taip pat kalbėjote apie finansavimą ir daug, ir daug ką pasakėte apie privatų kapitalą. Kaip jums atrodo, ar ES galėtų kaip nors jums padėti finansuojant savo veiklą ar ne? Aš įsivaizduoju, kad jūs taip pat galėtumėt taikyti nuolaidas, pavyzdžiui, skrydžių kontrolės e, ir oro eismo valdymo mokesčiams. Kaip mes galėtume tobulinti teisės aktus tam, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam, bet kokiam darbų vilkinimui? Na, iš esmės, atrodo, kad Cezaras nėra vienintelė agentūra, kuri rūpinasi dangumi. Yra panašių agentūrų ir JAF, ir kitur. Ir todėl norėčiau paklausti, kaip jūs bendradarbiavate su šiomis kitomis agentūromis ir ar parduodat trečioms šalims mūsų turimas technologijas. Tai būtų labai įdomu. ir kaip Europos e, Sąjungos institucijos galėtų padėti jums stiprinant savo vaidmenį tarptautinėje arenoje. Ir paskutinis dalykas - pelenų debesys. Būtų įdomu sužinoti, kaip Cezaras galėtų prisidėti prie neskraidimo zonų nustatymo tuo atveju, jeigu išsiveržia ugnikalnis. Be to mes jau kuris laikas kalbame apie skrydžių kontrolės blokus. Ką Jūs apie tai manote ir ar įmanoma Jūsų galva viską gyveninti iki 2012 metų? Dar vienas klausimas. Kaip Jūsų agentūra prisideda prie klimato kaitos mažinimo. Jūs minėjote, kad jūs gerinate užimtumo situaciją. Tačiau man būtų įdomu sužinoti, ar klimatas jums rūpi taip pat. Žinome apie tai, kad yra užsibrieštas tikslas 10 procentų sumažinti CO2 išmetimus aviacijos rytyje. Ką Jūs apie tai manote? Ir ar galime mes tikėtis, kad e, jūs prisidėsite prie klimato kaitos padarinių mažinimo? Ar jūs galite bendradarbiauti su meteorologinėmis, meteorologinėmis tarnybomis? Ar, ar pavyzdžiui, Cezaras skatina skrydžių kontrolės e, dispečerius bendradarbiauti su meteorologijos tarnybomis? Dėkuoju. Pone Maisner. Ačiū, panė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ponai Ky. Buvo užduota jau nemažai klausimų, todėl aš trumpai kalbėsiu. Iš karto norėčiau pasakyti, kad išeisiu iš šios salės ir mano kolega e, perims mano veiklą čia. Ir e, tačiau aš turiu kelis tik tai papildomus klausimus. Jūs kalbėjote, kad e, šitas žalios technologijos ore ir taupimo priemonės, visa tai turi būti bus suderinta būtent Europos e, skraidimo erdvėje. E, ir kad aplinka turėtų būti gerinama e, aplink oro uostus. Čia aš iš esmės norėčiau paklausti, ar jūs tai kalbėjote su mūsų koordinatoriumi, ponė Lopovskiu, kalbant apie bendrą dangų. Ir kokios problemos kyla, kas labiausiai jums rūpia, ar jūs išvelgite čia kažkokių galimybių, kad vystantis technologijoms galbūt lėktuvai būtų mažiau pažeidžiami tų mažų pelenų dalelių ore. Ir dar jūs e, apskritai kalbėjote, kad Europa jums turėtų padėti, bent jau pageidaujate to. Ar čia kalbame apie pinigus, ar e, čia e, reikia įvairių veiksmų, kurie padėtų vystyti CSR. Tokią paramą turėtų menį. Pane Foster. Uh, thank you, Chairman, and thanks. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju Patrikui Ky už tai, kad jis atėjo pas mus ir pristatė savo agentūros veiklą. Būtų labai gerai, jeigu mes galėtume gauti jūs rodytas skaidrės, aš nežinau, ar jos buvo išspaustintos. Būtų puiku, jeigu galėtume, galėtume jas gauti, kadangi mes gauname nuolatos labai daug informacijos, dirbdami šiame komitete. Labai įdomu yra stebėti, kaip klostusi įvykiai. Ir Įdomu yra e, ypač dabar, kai iš mūsų dar pakybo pilienų debesys. Jums yra žinoma, jog šis parlamentas ir Brianas, e, mūsų pirmininkas tikriausiai prisimena, kad Europos parlamentas visuomet rėmė oroismo valdymo e, reformą. Mes suprantame šios reformos procesą. Ir tačiau dabar mes susidurime su ta problema, kad valstybės narės, ko gero, nėra pakankamai pasiryžusios e, ją gyvendinti. Vyriausybė susiduria su finansinėmis problemomis ir niekas nenori viešųjų lėšų skirti šiems darbams. Tačiau mes matome, kad daugybė įmonių investuoja į variausias technologijas, apie kurias jūs kalbėjote, o šios technologijos yra reikalingos programoms įgyvendinti. Ir mes nežinome iš tikrųjų, kaip viskas baigsis. Todėl turime laikytis užsibriežto darbų grafiko. Nes mes taip pat e, esame ir tarptautinės sistemos dalis. Todėl viską turime padaryti laiku. Mes ir kolegos aplinkosaugos komitete norėtume, kad e, skrydžiai būtų e, organizuojami pagal trumpiausią maršrutą. Mes suprantame, kad oro bendrovės e, ir keleiviai turi mokėti už aplinkosaugą. Jie buvo paminėti funkciniai skrydžių blokai George Jažin Baski vyksta įvairiausias e, sostinės ir stengiasi įtikinti jas paremti šį procesą. Tačiau kol kas mes turi, tokių blokų turime tik tai keletą. Na, daugybę klausimų. Ši tema yra labai techninė, labai sudėtinga. Ir akivaizdu, jog e, ilgametį, ilgalaikį perspektyvoj akivaizdu, kad šis rytis yra labai perspektyvi. Ir e, įdomu bus išgirsti, išgirsti tai, ką komisijos atstovai pasakys. Ir dėkuoju, Patrikai, už tai, kad jūs atvykote pas mus, tai, kad papasakojote mums apie savo darbą. Ir visi pripažįstame, jog turime dabar suteikti naują postumį jūsų darbams. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Kančia. Mr. Patrick, dell'esposizione, e anch'io avrei. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, Patrikai, už jūsų pranešimą. Iš tikrųjų, būtų labai gerai, jeigu jūs atsiųstumėte mums savo medžiagą, kad galėtume kitiems posėdžiams, pavyzdžiui, geriau pasiruošti. Tačiau bet kokiu atveju e, buvo labai malonu susipažinti su tą informaciją čia iš jūsų pranešimų. Taigi dabar e, kalbant apie bendrą Europos dangų ir mūsų ateitį, mes matome, kad mes iš tikrųjų esame priversti eiti tuo keliu, kurį jūs nubrėžėte. E, tam reikia e, vienos už saugumą atsakingos institucijos. Ir akivaizdu, kad šita privati ir privataus verslo ir viešųjų institucijų partnerystė kaip tik ir padeda siekti šio tikslo. Kad e, mes galėtume apsisaugoti nuo e, kibernetinių atakų ir nuo terorizmo išpolių, e, kurie mums kelia dabar didžiausią susirūpinimą. Kaip jūs manysite kovoti su šiais iššūkiais? Antras klausimas yra, koks numatytas bendradarbiavimas tarp CSR ir Pietų Amerikos valstybių ir būsio tarybų sąjungos valstybių. Dabar kalbame apie NATO ir apie gynybą. Ir NATO užsijima daugiausia karinę oro erdvės kontrolę. Kaipgi jūs bendradarbiavote su jais? nes e, mums reikia e, pagerinti dabartinius transporto srautus ir kaip galim pasinaudoti tuo bendradarbiavimu. Siekiant šio tikslo, kaip jau kolegos sakė, e, šis klausimas, tai santykis su Next Gen yra taip pat svarbus ir visa amerikiečių pramonė. Ar jinai yra suderinama su mūsų sistemomis? Pane Tikau, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti apie uh, santykius tarp uh, e, e, SSR ir uh, bendro Europos dangaus. Kaipgi atrodo šis bendradarbiavimas? Ar jis daro poveikį um, mūsų reformoms atliktoms, kalbant apie uh, skraidimo blokų veiksmimą? Ar čia mes kalbame apie tam tikrą finansinį užtikrinimą, bet žinome, kad valstybės narės ir privatus investuotojai e, e, įsitraukia į šią bendrą iniciatyvą. Ir būtų labai įdomu sužinoti, kokiu būdu, kaip Jūs manote, trūksta lėšų ir kaip Jūs manote, e, kaip galima išspręsti šią lėšų problemą. Tai yra lėšų trūkumo problema. Ir e, dar vienas dalykas turiu kitą klausimą. E, Šitą bendrą iniciatyvą ir e, bendra, bendroji įmonė, kurie siekiame sukurti taupesnius ir veiksmingesnius variklius, kurie nekenkia aplinkai, kurie būtent taupytų kūrą ir būtų energetiškai veiksmingesni. Kaipgi tie varikliai galėtų būti priderinti prie dabartinės situacijos, pavyzdžiui, kai yra pavyzdžiui, pelenų debesys arba e, e, smėlio debesys. Pane Ajala. Ačiū, e, pane pirmininkė. Man irgi buvo labai įdomu pasiklausyti šio pranešimo. Mūsų komitetas planuoja, diskutuoja dabartinę finansinę perspektyvą, čia CSR yra įtrauktas į mūsų diskusijas. Mes kalbame apie saugumą ir apie skrydžių užtikrinimą. Aš norėčiau užduoti vieną klausimą. Mes norime pagerinti mūsų oro erdvės veikimą. Tačiau iš pramonės požiūrių Kalbant apie patentus, apie Europos technologinį vystymąsi, ar yra numatyti kažkokie elementai, kurie, kurie pagerintų šį bendradarbiavimą, kuriant bendrą Europo, e, oro erdvę? E, jūs e, kalbėjote taip pat apie oro kontrolę, tai yra svarbus Cezar partneris. Tačiau ši krizė, kilusi dėl ugnikalnio pelenų, kaip jinai galėtų būti sprendžiama, pasitelkiant visus partnerius, e, sprendžiama dabar ir ateityje. Ir kaip mes galėtume dar labiau remti Cezarą projektą. Ačiū. Pone Mai. Dabar tie klausimai, kurie susiję su, su ryšiu tarp Cezar ir e, bendro dangaus strategijos. A, Čia ir panas Jezubovskis e, buvo paklausęs dėl e, šito oro erdvės e, veikimo blokų ir kaip galim bendradarbiauti su kitais partneriais. Taip pat kokiu greičiu dabar vykdoma ši iniciatyva, kalbant apie valstybės narės, čia iš tikrųjų kelia nusivylimą šitas mūsų iniciatyvos įgyvendinimo greitis. Pane Foster pasakė, kad iš tikrųjų tai yra tarsi kūdikis dabar. Ir mes dabar tik tai mokomės iš praeities ir žengėme pirmosius žingsnius. Ir žinote, mes matome tam tikrą pažangą, tačiau mes nematome pažangos tokios, kurią galėtume džiaugtis. Tačiau tikimės, kad 2011 metais, kad bus pradėti atitinkami darbai. Ir taip pat e, e, šie išmesti e, į dangų pelenai, kaip jie galėtų padėti, kaip tai, ta prasme, su jais būtų galima kovoti, pasinaudojant šią bendro dangaus iniciatyvą. Nes iš esmės tokių ugnikalnių išsiveržimo bus ir ateityje. Gal mums reikėtų net ir daugiau tokių išsiveržimų, nes panašu, kad jie skatina valstybės narės bendradarbiauti. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Mane domina McKenzie atliktas tyrimas, apie kurį jūs kalbėjote savo kalboje. Ypatingai mane domintų Cezaro vieningo Europos dangaus projekto galima nauda. Viena iš problemų, su, kur, su kuriamis susidurime, yra netikrumas, net nežinau, kaip pavadinti tokią būseną. Bet tai yra būsena, kurią patiria skrydžių dispečeriai. Tai yra netikrumas, kuris kenkia ir o, žmonėms, ir mūsų ūkiui. Ir panašu, kad Makenzio tyrimo rezultatai rodo, kad tas netikrumas iš tikrųjų tokių padarinių ne, neturi. Taigi kaipgi mes galėtume įtikinti skrydžių kontrolės dispečerius, ir aš galvoju ypatingai apie prancūzijos dispečerius, kad e, šis projektas suteikia naujų galimybių, o nekelia grėsmę darbo vietoms. Panašu, kad e, daug kas nerimauja, kad e, bus pablogintos paslaugų teikimo sąlygos, kad gali būti mažinamos darbo vietos įgyvendinant šį projektą. Tačiau iš tikrųjų taip nėra ir kaip mes galime visus įtikinti, ypač e, oro skrydžių kontrolės dispečerius, kad šis projektas gali būti jiems naudingas. Gerai, ponė Boldvinai, komisijos atstovė, gal jūs galėtumėt, norėtumėt pasisakyti? Pane Pirinkėm, man be abejo bus labai malonu pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta, bet gal pirmiausia suteikime galimybę ponui Ky atsakyti klausimus. Gal jūs norite išvengti uh, nepatogių atsakymų? Ne, aš manau tiesiog, kad tiesiog bus mandagiau. Of... Patrikai, prašau. Dėkuoju pirmininkė, daug įdomių klausimų ir pasistengsiu atsakyti į visus patiktus klausimus. Pirmiausia, Cezaro ir vieningo Europos dangaus e, bendradarbiavimas. Cezaras yra neatsiejama vieningo Europos dangaus projekto dalis. Viening, negali būti vieningo Europos dangaus be Cezaro, Cezaro negali būti be vieningo dangaus. Kai kalbėjau apie naujas technologijas, naują įrangą, minėjau, jog tam, kad mes galėtume ją įdėkti, mums reikės tai skatinančių teisės aktų. O tam, kad galėtume gyveninti e, savo projektus, mums reikia, kad visos valstybės narės e, e, skatintų savo oro bendrovės įrengti naujas technologijas orlaiviuose ir oro uostuose. Funkciniai oro erdvės blokai Jie buvo kuriami atskirai nuo Cezaro veiklos. Ir tik neseniai, kaip panas e, Levandovski pradėjo dirbti ir pradėjo kalbėti apie funkcinius oro erdvės blokus ir Cezaro veiklą. Jums yra žinoma, kad uh, funkciniai oro erdvės blokai, tai veikia reminti susitarimais tarp įvairių valstybių narių ir jų įvairių karinių, civilinių ir kitų struktūrų. Ir remintis šiais blokais yra nustatomi nauji skrydžių maršrutai, kurie gali būti labai svarbus ir kurie dažnai e, suteikia mums galimybę greitai spręsti įvairiausias problemas. Tačiau ateina laikas, kai mes turėsime kalbėti apie naujausias technologijas bei naujos įrangos pirkimo koordinavimą. Dar nėra ne vieno funkcinio oro erdvės, o, ne, visi o, funkcinio oro erdvės blokai turi skirtingas sistemas. Ir mes turėjome palaukti kol sustiprėsime tam, kad galėtume pradėti kalbėti apie bendras technologijas. Mes e, bendradarbiavame dabar su kai kuriais funkciniais rodvės blokais, vyksta e, diskusijos. Ir be abejo, ne, nei, e, nei Cezaras, nei funkcinio erdvės blokai negali pa, patys nuspręsti, kaip mes turėtume bendradarbiauti, tai turės e, spręsti kitos e, aukštesnės institucijos. Tačiau mes jau pradėjome diskusijas ir Ir mes šiuo metu stengiamės plėtoti savo susitarimus ne dvišalių pagrindų su valstybėmis narimis, o bet daugia šalių per tuos e, blokus. Toliau pelenų debė, debesis, na dėja, būtų puiku, jeigu Cezaras galėtų spręsti dabartinės problemas, tačiau mes negalime to padaryti. Šiuo klausimu labai svarbu yra žinoti, kas priima sprendimus ir kas už ką yra atsakingas. Cezaras yra tik tai technologinė platforma. Mes galime padėti skleisti informaciją, platinti ją tarp įvairių suinteresuotų šalių ir veikėjų. Ir antra, mes galime taip pat e, ieškoti būdų spręsti įvairiausias problemas, kad ir kokios jos būtų, ar tai būtų ugnikalnių išsiveržimai ir pelinų debesis, ar tai būtų kitos problemos. Bet kol kas mes tikrai negalime da, e, nustatyti skraidimo, neskraidimo zonų priklausomai nuo pelenų debesies e, e, pasiskirstimo. Toliau, šiuo metu egzistuoja dvi, yra du svarbiausi projektai oro erdvėje, tai yra Cezaras ir JAF gyveninamas projektas NextGen. Uh, Japonai stengiasi kažką daryti, bet jų sistema dar neveikia. Mes bendradarbiaujame su NextGen ir stengiamės dalintis informaciją. Be abejo, turime pripažinti, jog iškils tam tikrų problemų. Pirmiausia, dėl to, kad pramonės subjektai konkuruos tarpusavį. Ir antra, gali iškilti problemų dėl skirtingų standartų ir skirtingų e, terminų įgyvendinimo, e, darbų gyvendinimo terminų. Be abejo, mes norime, kad europiečiai turėtų palankęs sąlygas visoms problemams spręsti. Mes e, svarstome galimas problemas su amerikiečiais Mes su jais konkuruojame tam tikrą prasme. Ir akivaizdu, kad aplinkosaugos standartai turi būti vienodi visame pasaulyje. Ir dėl to vėlgi sustiprės konkurencija, ypač e, gaunant patentus įvairioms technologijoms. Bet vėlgi visus šios klausimus mes galime svarstyti su amerikiečiais. Uh, ir galime arba susitarti, arba galime susitarti, nesusitarti. Be to mes pradėjome dėrybą su kai kuriamis šalimis, pavyzdžiui, su Latino Amerikos šalimis, su Meksika ir Brazilija. Nes mes norime gauti informaciją apie tai, kas vyksta Meksikoje ir Brazilijoje ir pateikti jiems informaciją apie tai, kas vyksta pas mus Europoje. Kuo daugiau žinosime apie darbų grafiką, apie orlaivių įrangą, to bus geriau. Būtų gerai, pažiūrėjau, žinoti, kaip turi būti rinkti orlaiviai tam, kad jie galėtų patekti į Latino Amerikos oro erdvę. Bet to pradėjome darybas ir su Kinija ir Indija. Na, turiu atvirai prie pasakyti, kad mes kiek atsiliekame nuo amerikiečių, kadangi jie jau pasirašė e, kelis bendradarbiavimo susitarimus su Kinija, Indija, Australija, Japonija, Kanada. Na, bet kuriuo atveju mes stengiamės uh, derinti darbų tvarkarašius bei spręsti kartu problemas ir be abejo dalintis informaciją. IKEO yra labai svarbi organizacija, nes tai yra tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, kuri galiausiai ir tvirtins visus uh, standartus. Ir mes jau dabar pradėjome diskusijas su šia organizacija siekdami sukurti ateities viziją. Stengiamės e, daryti viską, kad ši organizacija išgirstų Europos balsą. Bendradarbiavimas su meteorologijos tarnybomis bei klimato kaitos padarinių mažinimas. Mes norime, kad e, e, būtų sumažinta 10 procentų kiekvieno orlaivio išmetamas e, CO2 kiekis per vieną skrydį. Tai būtų įmanoma padaryti. Ir tie papildomi pajėgumai, kurie atsiras e, dėl mūsų veiklos, jie tikrai ne, e, ne padidins e, CO2 išmetimų, jie būtų neutralūs CO2 išmetimo atžvilgių. kokį poveikį civilinė aviacija daro mūsų klimatui. Jūs kalbėjote, pavyzdžiui, apie, apie lėktuvų, apie lėktuvų paliekamas uodegas danguje na, mes negalime įvertinti jų poveikio gamtai. Tuo užsijima aplinkosaugos institutai ir įvairios organizacijos. Bet mes šiuo metu bendradarbiaujame, diskutuojame su meteorologijos tarnybomis tam, kad mes galėtume atsižvelgti į oro prognozių modeliavimą ir atitinkamai uh, pakoreguoti savo veiklą. Ir tikiuosi, kad Cezaras padės mums visas šias problemas spręsti sėkmingiau. Quick wins reiškinys. Mes stengiamės nagrinėti šį reiškinį ir nuo kitų metų jau galėsime įgyveninti projektą, kuris padės mums sustiprinti, padidinti mūsų efektyvumą, ypač Šiaurės Europoje ir Pietų Europoje taip pat. Nes žinome, kad yra tokių vietų, kur uh, skrydžių kontrolės dispečeriai kontroliuoja tik tai penkis skrydžius per dieną, o yra tokių, kur kontroliuojamų skrydžių skaičius yra kur kas didesnis. Kai kas gali teikti, jog e, nuotolinio skrydžių valdymo bokštai sumažins e, darbo vietas. Tačiau aš manau, kad e, nereikia taip vertinti situacijos. Mes turime tiesiog stengtis panaudoti tuos e, e, skrydžių dispečerius, kurie per visą dieną prižiūri tik tai penkis skry, orlaivius. Ga, tikrai turime geriau panaudoti jų pajėgumus. Turime geriau paskirstyti darbo krūvį tai ir mažinti to, ir stresą ir gerinti žmonių darbo aplinką. Taigi, Cezaras nagrinėja, kaip mes galėtume, nedidindami dispečerių skaičiaus, kontroliuoti daugiau skrydžių. Taigi tai yra efektyvumo didinimo klausimas. Nes e, mūsų tikslas yra padaryti taip, kad tas pats e, dispečerių skaičius kontroliuotų dvigubai daugiau skrydžių. Štai taip. Toliau valstybių narių vaidmuo bei parlamento galima parama mūsų darbui. Aviacijos sektorius yra labai konservatyvus ir gyveninti bet kokius pokyčius yra labai sunku. Gyvendinami Cezarą ir Vieningo Europos dangaus projektą, matome, jog valstybės narės žengia vieną žingsnį į priekį ir po to du žingsnius atgal. Kai norime dėkti naujas technologijas, dažnai susidurime su nenoru tai daryti vien dėl to, kad oro bendrovėms gali atrodyti, jog e, joms konkrečiai šios technologijos nebus naudingos, bet jos gali būti naudingos e, platesniu, didesniu mastu visai, visam sektoriui. Taigi, jei Europos parlamentas nespaus oro bendrovių, tuomet mums įgyveninti bendrus projektus bus labai sunku. JAV uh, yra geresnėje padėtyje, nes yra iš esmės yra viena valstybė ir jie gali nuspręsti, kad jeigu reikia ką nors gyveninti, tai bus privaloma visoms valstijoms. Na, o pas mus yra kitaip, mes esame atskirų valstybių sąjunga ir, ir viena valstybė gali viską sustabdyti. Konkurencija tarp valstybių narių. Cezarė mes kalbame apie, apie naujų technologijų įgyvendinimą, pavyzdžiui, nutolinio skrydžių valdymo bokštai. Švedija ir Švedijos oro erdvės kontrolės agentūra išdryso išbandyti šį projektą. Ir kai mes parengėme šį projektą, niekas išskyrus Švediją nenorėjo jame dalyvauti. Tačiau dabar, kai jau pradėjome bandymus ir kai pasidarė akivaizdu, jog oro erdvės dispečeriai yra juo patenkinti, susilaukėme daug susidomėjimų iš valstybių narių. Ir kai kurios iš jų sako, kad mes gal ir negalime dalyvauti šiame projekte, bet mums labai būtų įdomu sužinoti, kas vyksta, kaip jis yra gyvendinamas. Taigi, matote, tarp valstybių narių e, galima skatinti konkurenciją. Tik kartais jas reikia šiek tiek pastumti. Gynybos aspektai. Mus kaip ir jūs neramina tai, kad e, Cezaro sistemos nėra atsparios kibernetinėms atakoms. Ir todėl mes pradėjome dėrybas su gynybos institucijomis, pavyzdžiui, su Europos gynybos agentūra ir su NATO, tam, kad e, sustiprintume Cezaro sistemos e, saugumo reikalavimus. Ir tikiuosi, kad jau iki metų pabaigos mes galėsime vertinti E, visas galimas grėsmės, rizikos veiksnius bei sukurti apsau, tinkančias apsaugos priemonės. Na, tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Baldwin, I... Gana išsamei, ponia Baldvinai, dabar suteiksiu Jums laimę pasisakyti. Šiandien. Labai ačiū pirmininkė, taip, man tikrai labai malonu. Dėkoju, kad suorganizavote šį labai svarbų klausimą. Man atrodo tikrai labai svarbu turėti galimybę taip išsamei išgirsti, aptariant e, tokius svarbius klausimus. Atsiprašau, kad man nepavyko suteikti jums e, pramogą, tačiau manau, jog tikrai mes išgirdome, e, kad Patrikas pilnai išsamei atsakė į visus klausimus. Ir būtent mums to ir reikia, mums būtina nustatyti tą ryšį tarp Cezaro programos ir ES e, atitinkamų programų. Ir aš tikrai noriu padėkoti jam už tai, kokio vadovaujančio vaidmens ėmėsi Cezar, padedama komisijos. Taigi išsamei, kągi mums atnešė šis procesas. Jis parodė, jog paneuropiniu lygiu ir netgi ir už jo mes turime vertingų išteklių. Privatus sektorius turi galimybių imtis inovacijų ir kartu tą gali daryti ir viešasis sektorius. Mes galime sujungti e, skrydžių eismo dispečerius, e, oro pilotus ir visus kitus e, suinteresuotusius dalyvius šioje srityje. Tai yra labai naudinga ir iš tikrųjų net neverta aiškinti, kokią ekonominę naudą tai atneša. Taigi mes tą remsime ir toliau. Keletas klausimų, ponė pirmininkė, buvo nukreipta taip pat ir mano kryptimi ir aš norėčiau dabar į juos atsakyti. Man atrodo, jog mes dabar brendame į labai gilius vandenis ir buvo užduota keletas klausimų, kurie tikrai paliečia esmę to, kaip mes eisime pirmin, kaip mums pavyks suvaldyti valdymo, e, finansavimo ir biudžeto klausimus. Uh, Na, jeigu leisite, ponia pirmininkė, aš norėčiau atsakyti į kiekvieną iš šių klausimų. Svarbiausias dalykas, kaip jau sakė Patrikas, yra tai, jog mes turime sukurti tinkamas sąlygas visiems suinteresuotisiems dalyviams tam, kad jie galėtų tinkamai gyvendinti šias technologijas ir procedūras sinchronizuotai ir koordinuotai. Tai yra sunkiausioji dalis - pasinaudoti geriausiai esamais mechanizmais ir priemonėmis ir dirbti ties vieningo dangaus sąranga. Komisijoje mes sukūrėme darbo grupę, atitinkamą darbo grupę, kurioje dalyvauja Eurokontrolės atstovai, Deidas Makmilanas, Patrick Gudu ir pats Patrikas Ky iš Cezar bendrovės. Ir pirmininkauja Matijas Rūtė, kuris buvo su jumis vakar. Ir mes jau baigėme renkti ataskaitą. Ir joje aptarsime visus šiuos svarbiausius klausimus Taip pat dalyvaus ir vicepirmininkas Kalas ir tikimės, kad komisija galės greitai pateikti pasiūlymą šiais metais. Negaliu Jums konkrečiau atsakyti apie tai. Iš tikrųjų, mums sunku aiškiai numatyti, kada bus pateikti pasiūlymai, tačiau mes laikome tai labai svarbiu prioritetu. Kągi aptars tą ataskaitą? Manau, jog aišku, iš mūsų pradinio darbinio dokumento, kurį paskelbėme gruodžio mėnesį, kad mes dirbame ties skirtingais variantais, skirtingais scenarijais. Ir darbo grupė nustatė, kad ne vienas iš tų scenarijų atskirai negalės pasiekti tinkamų rezultatų, todėl mes turime tinkamai juos suderinti trijuose lygiuose - politinėme, programinėme ir projektų lygyje. Ir būtent tą mes ir siekiame padaryti. Tai bus labai sudėtinga, gana sunku tai įsivaizduoti konceptualiu požiūriu, tačiau mums būtina tinkamai nustatyti tą viešųjų ir privačiųjų jėgų derinį, kuris ves mus pirmin. Toliau kalbant apie finansavimą, mums reikia rasti įvairius finansavimo mechanizmus, kuriais galėtume pasinaudoti įvairiai kartu su įvairiomis sistemomis tam, kad užtikrintume e, programos vykdymo sinchronizavimą. Šiuo metu mes nematome poreikio uh, kad būtų kuriami specialūs konkretūs ES mechanizmai siekiantys finansuoti Cezar. Tačiau, atsižvelgiant į mūsų padėtį, mes, patirtį, tikrai žinome, jog ES finansavimas bus reikalingas, mes turime atkreipti tai dėmesį, žinome, kad e, finansinės aplinkybės yra sudėtingos visiems, įskaitant ir valstybės narės, tačiau mes neįsivaizduojame, kaip galėtume nuveikti šį darbą be ES finansavimo. Na, kiek mums reikėtų čia iš tikrųjų tik tai svarstau, tačiau buvo kalbama apie 30 milijardų eurų, kurių prireiks tam, kad būtų pradėtas įgyvendinimo etapas. Taip pat žmonės realiai kalba apie 10 procentų viešąjį indėlį iš ES šaltinių, taigi būtų tokia apimtis, apie kurią mes kalbame. Žinoma, mes dabar E, pradėsime naują finansinę perspektyvą ir šiuo metu būtų sudėtinga konkrečiai pasakyti, kiek lėšų reikės ir kiek lėšų bus e, skirta. Dar vienas žodis, jei leisite, apie e, funkcinius blokus ir sąryšį. Patrikas kalbėjo apie šių dalykų saveikumą. Nekalbėsiu plačiau. Norėčiau tik taip padėkoti ponui Džezabovskijui už jo nuveiktą darbą tikrai buvo labai svarbu tęsti darbą šioje srityje ir iš tikrųjų labai svarbu, kad šis komitetas išlaiko spaudimą valstybėms narėms. Šis darbas nėra lengvas, tačiau jis yra labai svarbus. Jis yra susijęs, žinoma, su instituciniais klausimais valstybėse narėse ir tarp valstybių narių, tačiau mes turime judėti pirmin. 2012 m. gruodis galutinė data yra reali data, tačiau kalbant atvirai, man kelia susirūpinimą tai, kad mes galvojame, kad ši data dar yra toli ir mes turime pakankamai laiko. Taip nėra, kadangi darbas yra labai sudėtingas ir vice pirmininkas Kalas tikrai sieks, kad būtų padaryta svarbi pažanga e, ties šiuo projektu. Spaudimas išlieka. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dar kartą dėkuoju, kad suorganizavote šį naudingą klausimą. Jūs minėjote pelenus. Na, aš taip pat galėčiau pakalbėti ir apie tai. Ačiū. Na, prie kitų klausimų galbūt mes galėtume aptarti ir šį. Dėkoju. Dar kartą ačiū Patrikui. Dar yra vienas klausimas. Nariai prašė popierinės jūsų skaidrių kopijos. Tai tikrai būtų labai naudinga, jeigu jūs sutiktumėte mums duoti. Na, taip pat kalbant apie Bruselio taksi, jos yra labiau technologiškai pažengusios, tačiau taip nėra kitose srityse, taigi atsargiai elkitės naudodami Bruselio taksi pavyzdį. Tačiau dėkoju dar kartą Jums už Jūsų prezentaciją, ji buvo tikrai labai naudinga. Ačiū. Uh, Kitas darbo tvarkės punktas yra keitimasis nuomonėmis komitologiją dėl pilotų licencijų. Ir mano žašai sako, jog galbūt komisija galėtų pradėti šio klausimu, o paskui pasisakys ponas Alkadrau kaip mūsų nulatinis pranešėjas, o vėliau nariai. Taigi, pirmiausia, jums nedidelė įžanga. Tiek pirmininko pranešimai man nurodo. Taigi, trumpa įžanga, paskui komisija, ponia Alkadraui. Het, voorzitter, ik, ik, ik zou inderdaad voor dat ik. Ačiū už lankstumą, panas pirmininkė. Iš tikrųjų, aš norėčiau pasiūlyti, aš, e, kad aš pirmiausia kalbėčiau, nes e, jau galėjau užduoti kelis klausimus. E, būtent užduosiu kelis klausimus, į kuriuos galės išvelgti komisija pristatydama šį klausimą. Ir mes išvengsime taip dvigubą darbą. Iš tikrųjų, aš norėjau ateiti būtent čia ir pasiklausyti kas yra nuo sprendžiama šio, šio klausimo, kokie sustarimai yra tarp koordinatorių, kad mes per kitą koordinatorių posėdį galėsime, galėsime patikrinti, kokie pasiūlymai priimtini ir kokiuose rezoliucijose yra pateikiami prieštaravimai šiems pasiūlymams. Taigi, e, iš, iš esmės e, kalbėta jau nemažai apie pilotų licencijas, tai iš tikrųjų normalu, nes e, tai yra pakankamai sudėtingas klausimas ir jis yra svarbus aviacijos rinkai. Aš norėčiau paminėti kelias punktus, kurie dar nelabai aiškus ir mes turėtume juos atidžiau panagrinėti. Viena vertus yra Nu, šitas crew, uh, crew relief. Tai būtent, uh, uh, vadinasi, yra ta krūzio kontrolė, autopilotas yra įjungiamas per, pavyzdžiui, ilgą transatlantinį skrydį ir uh, kopilotai, kurie tikriausiai uh, turi mažesnę kvalifikaciją, uh, priima atsakomybę už šitą skrydžio dalį. Ir tada kyla uh, E, baimė, sakykime, kad e, mm, šie žmonės, e, turintys mažesnę kvalifikaciją, jie yra atsakingi už skrydį. Tai vadinasi, tarsi, atsiranda tarsi dviejų klasių valdymas arba dviejų lygių valdymas lėktuvo. Čia, čia kalbame visų pirma apie tos lakūnus, kurie, pavyzdžiui, trečiose valstybėse įgyja piloto licencijas, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstybėse ar kitose šalyse. E, čia kyla baimė dėl tokių pilotų e, kvalifikacijos. E, ir čia svarbu, kad būtų abipusis pripažinimas šių licenzijų tarp įvairių valstybių. Ir, sakykime, tie pilotai, kurie turi savo licencijas įgyję kitose valstybėse, jie turėtų uh, arba turi įgyti e, atitinkamą licenciją ir ES arba Europos valstybėse. Ir kaipgi yra dabar šitą situaciją sprendžiama, ar mes pripažįstame Junktinė Amerikos valstybių ir Europos e, piloto licencijas. E, ir, pavyzdžiui, tose šalyse, kur labai debesuota, pavyzdžiui, Didžiojo Britanijoje, nacionalinėje licenzijų sistemoje yra numatyta galimybė, kai yra didelis debesuotumas, ir kai yra e, e, ribotas matomumas, suteikia, suteikiama galimybė arba teisė pilotui skristi, vis tiek skristi. Tai būtent ir kaip šitą situaciją sprendžiama yra žiūrinti į pilotų licencijas kitose šalyse. Taigi, ponė Balganai. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Elkadravi, e, kurios už tai uždavė tokius aiškius ir konkrečius e, klausimus. Jeigu aš galėčiau, iš tiesų aš supratau, kad aš čia pakviesas padaryti tam tikrą įžangą. Nagrinėjant šią temą, ar žinote, kad e, parlamento ir tarybos reglamente 2008 metų 216, kuriame nustatomos bendros taisyklės dėl pilotų licencijavimo, uh, E, e, suteikiamas atinkamas, atinkamas teisės Europos e, aviacijos saugumo agentūrai spręsti šiais klausimais, ypač kalbant apie pilotų licencijavimą. Ir kas, kasgi pasakoma dar tame reglamente, kad 2012 metų balandžio 8 dieną iš tikrųjų bus numatyta tokia sistema, tai iš tikrųjų griežta galutinė data numatyta, būtent kalbant apie pilotų licencijavimo tvarkos pasikeitimus. Uh, Taigi komisija e, konsultuojasi e, su e, Europos aviacijos agentūra, rengdama tokias taisyklės dėl piloto licencijavimo. Taigi su interesuotomis šalimis yra diskutuojama ir komisija pateikė nuomonę dėl piloto licencijavimo. Čia, čia iš tikrųjų atspinimi tie standartai, kurie jau priimti yra valstybės narėse. Ir uh, Ir, e, ir taip pat sudarant yra su jungtinėmis aviacijos e, institucijomis. Ir e, mes mm, pasitengsime, kad šitas tekstas būtų atsiųstas jums ir tarybai nagrinėjimui Liepos mėnesį ir šių metų laukančio mėnesį bus priimtas sprendimas dėl tų sistemų skirtų pilotų licencijavimui parengimo ir įgyvendimo. Taigi tokia teorija. Tačiau iš, iš tiesų mes sutarėme ir su praktinėmis problemomis įgyvendinami šitą reglamentą. Visų pirma, e, taikomas yra atitinkamos laikinosios priemonės, e, kurias turi valstybės narės ir pramonės e, įmonės įgyventi. Tai būtent lengvųjų arba pramoginių lėktuvų pilotų licenzijos, kad turėtų būti išduodamas, turi būti nustatyta bendra sistema 2015 metų balandžio pabaigoje. nes tos licencijos yra net, netitinka Junktinės aviacijos institucijų nustatytų standartų. Ir, ir jos uh, turi būti suderintos 2014 metais. Ir aš manau, kad šitas, šitoks ilgas laikotarpis skirtas būtent suderinti, geriau suderinti tas licencijavimo tvarkas. Tai, taigi, Pone pirmininkė, tai yra tokia teisėkoro situacija, yra teisės aktai, bent jau projektai bus pateikti artimiausiu metu. Kitas dalykas yra e, taikomas taisyklės lėktuvų įguloms, e, tai yra šitą dalinę RCL licenciją, tai būtent tai skirta e, įgulą, ten nustatytos ir, pavyzdžiui, medicininiai reikalavimai, kad jie turi tam tikras žinias. Kitas dalykas tai yra numatytos e, e, fizinės e, piloto parengties arba fizinės įgulos parengties taisyklės. Čia pirminė sveikatos apžiūra taip pat numatyta, taip pat kokie dokumentai yra pateikiami ir kaip atliekamas medicininis vertinimas, kokiu, kokiu dažnumu. Ir ateinančiais mėnesiais komisija pateiks šios teisės aktų projektus parlamentui susipažinti. Uh, Taigi, e, iš esmės, nesižvelgiant į visus tos prieštaravimus ar visus kliūtis, mes, kaip komisija, atsižvelgiame į subsidiarumą, proporcingumą ir, e, ir praktinius šio darbo aspektus. Ir atsižvelgiame, žinoma, į, į tai, kad šitas darbas yra sudėtingas ir kokie yra orlaiviai, kad jie yra skirtingi ir kad jie veikia skirtingos sąlygos ir yra skirtingos reikmėms naudojami. Ir būtent atsižvelgiame į tai, e, kad pakankamai sudėtinga tos taisyklės įgyventi valstybės narėse bei įmonėse. Uh, Dabar e, kalbant. E, apie skirtingas interesų grupės, jos e, iš esmės konkuruoja tarpusavyje, nes kai kuriuose valstybėse pramoginių arba lengvųjų lėktuvų piloto licencijavimas yra skirtingas nuo kitų uh, valstybių narių ir kaip, pavyzdžiui, bus reaguojama į tas e, piloto licencijos, kurios yra išduodamas už ES ribų. Jūs matėte e, daugybėje mm, atsakymų, kurie buvo e, pateikti parlamentui išduotus klausimus, kad, kad piloto licencijavimas iš tikrųjų yra išsamei diskutuojamas su valstybėmis narėmis. Ir komisija taip pat diskutuoja dėl e, būsimų pakeitimų, e, kalbant apie įgulų licenzijavimą. Aš atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, tačiau aš norėčiau, e, norėjau atsakyti į pano mm, Alkadravį klausimą dėl, dėl to, kodėl pilotai yra priversti turėti dvi licenzijas. Mes manome, kad mes turime aišku teisinį galiojimą E, aiškias instrukcijas 216 reglamente e, nagrinėti šį e, pilotų licenzijavimo klausimą. Ir kaip taikomas pilotų licenzijavimas orlaiviams, kurie registruoti šiuose šalyse, kad būtų atitink, atitinkama taisyklės taikomas ir trečiųjų šalių pilotams, tai būtent, kad jie būtų licenzijuojami pagal ES taisyklės. Taigi, ką mes padarėme, mes pabandėme išspręsti šį klausimą tinkamiausių būdų, kaip e, e, mes e, tai padarėme su Junktinėse Amerikos valstijose gaminamų orlaivių ir mm, sraigtasparnių gamybos reikalavimais. Tai būtent yra taikoma tam, tam tikras mm, tyrimų, nagrinėjimo ir įvertinimo taisyklės. Čia su aviacijos administracija yra sutarima. Dėl to Taigi sąlygos dėl šių vertinimų buvo sutartas dvišalėse susitarimuose. Ir mm, dabar deramasi dėl priedo. Ir gegužės pirmą dieną šis susitarimas įgyvens ir mes dėl to priedo, dėl pilos licencijavimo deramės. Junktinės Amerikos valstijos taip pat yra nusteikusi pozityviai ir mes stengsime įgyventi uh, savo reikalavimus. E, mes turime įvairius saugos sustarimus sudarę su trečiosiomis valstybėmis dėl teorinės įsijavimo, tai yra su Junktinėmis valstybėmis, Kanada ir kitomis valstybėmis. Tai e, yra pasiektas tam, tam tikras e, abipusis pasitikėjimas, kalbant apie saugumo sistemas ir su kitomis valstybėmis. JASA pateikė nuomonę po išsamių konsultacijų su suinteresuotomis šalimis dėl E, licenzijų pripažinimo, kurios yra išduotos tačių šalių vardu. Ir kad e, šitos tačių šalių licencijos turėtų būti išduodamas e, atitinkant IKEA taisyklėms. Ir jos turi, turi atitikti ir valstybės narėse JAR standartų pagrindo ir, ir, ir bendrosios taisyklės, pripažįstant pilotų licencijas valstybės narėse, bus patektos jums Liepos mėnesį. Kitas dalykas, čia e, reguliavimo komitete vykstant diskusijos e, yra e, numatyta, kad dviems metams bus numatytas piloto licencijavimas būtent pilotams, kurie skrenda iš trečiųjų šalių. Ir, ir, ir visą tai bus sutarta dėl 2014 metų, 14 metų balandžio mėnesio. Ir mes bandysime rasti geresnį sprendimą dėl pilotų licencijavimo, remdamėsi abipusiais susitarimais dėl saugos. Aš manau, kad tokio ilgo laiko tarp užteks ir šią problemą išspręsime. Dabar aš norėčiau komiteto e, dėmesį į tai, e, kad e, su Brazilija sustarimai ir Kanada yra pakankamai sudėtingi. Mes ten taikoma truputį kitokią sistemą negu Junktinės Amerikos valstijose. Ir klausimas, kaip spręsti šios klausimus, sprendžia koreperas, tai būtent e, kaip bus bendradarbiavime su Kanada ir Brazilija, sprendžiant šios licenzijavimo klausimus. Ir tam e, e, yra taikoma ES procedūra ir bus parengti atitinkami priedai, kuriuose bus numatoma, kaip pripažįstamas piloto licenzijos išduotos Brazilijoje ir Kanadoje. Ir bus pateiktas oficialus komisijos pasiūlymas dėl šios procedūros. Taigi pažiūrėsime, kaip taryba uh, reaguos į šį pasiūlymą. Žinoma, bus jis e, nagrinėjimas šis pasiūlymas. Kaip e, e, jau aišku, iš tikrųjų, atsižvelgiant į mūsų spaudžiantį laiką, tai yra pakankamai sudėtingos procedūros ir mes norime, žinoma, atsižvelgti ir į pramonės interesus, kurie nori gauti didžiausios naudos iš to, kad būtent būtų pripažįstamas dvišalio pagrindo iš tos piloto licenzijos. Taigi, kaip mes e, e, galėsime toliau mm, e, patvirtinti tas abipusio pripažinimo taisyklės dėl pilotų licencijavimo. Ir aš manau, kad E, pakankamai paaiškinau iš tiesų šią e, sudėtingą situaciją. Aš manau, kalbėjau apie truputį per ilgai, bet, e, bet kokiu atveju pabrėžiau du dalykus, kuriuos paminėjo panas Alkadavis, o trečias dalykas dabar tai šito. Dėl autopiloto skrendant ilgus atstumus E, ir iš esmės šitas dalykas buvo e, e, perimtas iš atitinkamo reglamento. Čia mes tiesiog perkeliame tas nuotraukas iš vieno reglamento į kitą. Tai būtent pramonės prašymo, aš manau, mes manome, kad, kad tai yra pakankamai logiška. Tiesiog atitinkamas vieno reglamento nuostatas perkeliamas į kitą reglamentą. Mr. Rike. Dėkuoju, panas Rykėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mums buvo pateikti atsakymai į pateiktus klausimus, todėl aš tiesiog norėčiau pabrėžti, jog kai kalbama apie licencijų pri, abipusį pripažinimą, ypač su JAV, turime suprasti, kad šis klausimas yra aktualus penkiems tūkstančiams, e, e, keliams tūkstančiams e, piliečių, kurie veikia labai aktyviai. Ir pagrindinis klausimas, kuris iškyla šioje srityje, yra tai, kad jeigu 14 metų mes neturėsime pasirašytos susitarimo, kaip bus pripažįstamos licencijos. Ir ar tai reiškia, kad bus pratestas laikinas susitarimas, tol kol bu, nebus uh, pasirašytas galutinis susitarimas, arba bus elgiamasi kitaip. Taigi uh, asmenys turintis JAF išduotas licencijas šiuo metu nežino, kas bus Ir e, vyksta dėrybos ir mums reikia susitarimo ir jis turi būti užbaigtas e, e, iki 2014 metų ir tuomet būtų puiku. Tačiau ką komisija ketina veikti tuo atveju, jeigu laikiną sustarimą teks pratesti? Dėkuoju, ponia Maisner. Ja, Ačiū. Aš galiu E, pritarti kolegai Dominikui Reikė. Čia iš tikrųjų kalbame apie e, licencijas, kurias pilotai kurios pilotams buvo išduotos Junktinėse Amerikos valstijose. Iš tikrųjų, aš nagrinėjau šį klausimą pakankamai išsamei. E, ir kartais kitose valstybės netgi keliame griežti reikalavimai negu ES pilotų licencijavimo. Ir dabar negali būti, iš tikrųjų, aš negaliu net apie tai nepagalvoti, kad, sakykime, tos pilotų licencijos nebūtų pripažįstamos čia ES. E, reikėtų e, susitarti vis dėlto, kad būtų tos licencijos pripažįstamos, kad nereiktų pilotams e, įgyti antros licencijos. Aš norėčiau tik įstikinti, ar iš tikrųjų taip yra, kad tariamas dėl to šio klausimu. Ir kitas dalykas, JAV ir ES sustarimuose iš tikrųjų ne visada yra lygiaverčiai traktuojami kai kurie klausimai. Ir aš tikiuosi, kad dėl to bus e, lygiai teisiškumo daugiau. O ka, kasgi bus e, su tom licencijomis, kurios išduotas Junktinėse Amerikos valstybėse, ar jos yra pripažįstamos, nes tai yra disbalansas taip sukūriamas. Nes pilotas, kuris įgyjo licenciją Junktinėse Amerikos valstybėse, jisai. Mm, jisai visų pirma turėtų savo profesinę veiklą vykdyti pagal tą licenciją ir mes norime, kad ta licencija dėrėtų su ES licencija. Iš esmės dabar, dabar e, taryba turėtų pritarti e, e, komisijos pasiūlymui, kalbant apie suderinimą tokių taisyklių. Tačiau man nelabai aišku, jūs sakėte, kad, kad komisijos, komisijos pasiūlymas turi, turi būti patvirtintas taryboje. Ar iš tikrųjų tas pasiūlymas jau parengtas yra? Kaip aš Kiek aš žinau, e, e, šitie. kad e, kopilotai paprastai gali perimti lėktuvo valdymą, jeigu jie prieš tai įrodo, sakykime, simuliuojant skrydį, kad jie gali valdyti lėktuvą, kad jie gali nuleisti ir pakelti lėktuvą. Tai šiaip tai keista, nes Aš nieko kito nesitikėjau. Iš esmės, e, kopilotai visada turi būti praktiškai e, vienodos praktiškai e, kvalifikacijos kaip ir pilotai. Lichtenberger. Pone Lichtenberger. Ačiū. Iš tiesų, ne visi klausimai buvo atsakyti. Mane domintų čia tas koordinavimas arba pripažinimas įvairiose oro erdvėse įvairių licenzijų. Kaip Junktinės Amerikos valstijos elgėsi, pavyzdžiui, su Kanados, Brazilijos pilotais ir kaip, ar pripažįsta jų licenzijas ir ar pripažįsta Europos pilotų licenzijas. Uh, Iš tikrųjų, jūs, jūs sakėte, kad tam tikrų problemų kyla dėl uh, Kanados ir Brazilos pilotų licenzijų. Uh, e, aš norėčiau tiek pasigilinti šį klausimą. Uh, iš esmės. Uh, mm, ar šiuo, šiuo atveju vienos valstybės yra tarsi proteguojamos, o kitoms taikomi griežtesni reikalavimai, ar E, sakykime, nevyksta toks dalykas, kad e, pilotai, pavyzdžiui, iš, e, gauna licencijas kitose valstybėse, nes ten yra pigiau ir paprasčiau gauti tas licencijas. Ar sakykime, yra taip dėl to, kad e, pas mus taikomas, pataikom ir seni metodai, senos technologijos, todėl e, pilotai, pavyzdžiui, stengiasi įgyti licencijas kitose valstybėse. Čia iš tikrųjų aš norėčiau e, truputį konkretesnės informacijos apie tai, nes man dar nebuvo viskas aišku po jūsų pasakojimo. Pane Foster, ačiū pirmininkė. Norėčiau šiek tiek informacijos pateikti apie uh, kopilotų darbą. Kolegos, jei pilotas turi uh, padėjėją uh, lotsmaną, tai jis tokį paprastai, uh, toks padėjėjas yra suteikiamas paprastai dėl to, kad skrydis yra labai ilgas. Ir uh, tai yra seniai taikoma praktika. Ir uh, Beje, piloto padėjėjai, tie ko pilotai, dažnai yra mokomi kaip ir pilotai. Ir e, mes jau kalbėjome apie tai, kad e, aviacijos saugos agentūra taip pat dabar rūpinasi šių kopilotų kvalifikacijų pripažinimu. Džiugiuosi, kad yra keliami visi šie klausimai. Jungtinės karalystės e, ir kitų valstybių narių nuomonė yra svarbu užtikrinti abipusį pripažinimą. Jungtinės karalystės e, institucijos mano, jog asmenys įgyja piloto licencijas JAV tikrai geba skraidyti ir mes nesame susidurę su jokiomis e, saugos problemomis. Ir puiku, kad vyksta diskusijos ir terminas buvo pratęstas iki 2014 metų. Man atrodo, kad mums, bent jau jungtiniai karalystiai, reikia mes turime nemažai e, simuliatorių kurie yra naudojami apmokant GIA pilotus. Ir jei pažvelgsite į e, licencijų reguliavimo dokumentą, pamatysite, kad ten, kur buvo anksčiau parašyta ES piliečiai, dabar yra parašyta ES nulatiniai gyventojai. Kaip ir kolegos minėjo, mes nenorime, kad kad Europoje gyvenantis pilotai staiga vieną dieną sužinotų, jog jie nebegali dirbti. O taip dažnai atsitinka, kai yra keičiami įvairiausių licencijų reikalavim, pripažinimo reikalavimai. Jei aš gau, jei aš gaučiau piloto licenciją JAV, ta, e, ta piloto licencija būtų tokios pat kokybės, kaip ES šalyje įgyta licencija. Manyti, jog būtų kitaip, tikrai yra neteisinga. Iš tikrųjų, galima būtų panagrinėti priedus ir uh, Michaelas Boldinas apie tai kalbėjo ir, ir darbas jau pradėtas. Mums reikia protingos e, sistemos Europoje, supaprastintos sistemos. Ir kartu reikia dirbti labai racionaliai. Mes nenorime bausti nei įmonių, nei uh, pilotų. Negalime reikalauti, kad pilotai uh, papildomai būtų mokomi dar 150, 150 e, valandų, kai tai yra visiškai jiems nereikalinga. Aš gyvenu su e, ir bendrauju su e, šios ryties atstovais ir žinau, kad jie tikrai yra tinkamai parengti. Ir aš skraidinama JAF oro bendrovių lėktuvais niekuomet nesijaučiau nesaugiai, taigi turime raginti komisiją ir toliau siekti bendrų licencijų pripažinimo taisyklių. Pirinkė, man atrodo, kad mes jau praktiškai viską ir aptarėme, tačiau iš esmės tai, apie ką kalbėjau, ir buvo svarbiausias šio klausimo aspektas ir dėkoju komisijai. Yes, Ponas Bradbone. Ačiū, pirmininkė. Bendro pobūdžio pastaba pirmiausia, kuri būtų, man atrodo, svarbi mūsų diskusijai. Į mane daug kas kreipėsi mano apygardoje. Ypač daug e, pilotų, kurie skraido mažais e, lėktuvais savo malonumu. Ir jie yra susibūrėję su įvairias organizacijas, tačiau dažnai jie man pasako, kad šioms organizacijoms yra neaišku, kaip jie gali kreiptis į uh, aviacijos saugos komitetą. Kodėl komisija negali paskelbti šio komiteto duomenų ir jame dirbančių asmenų duomenų tam, kad pilotai galėtų kreiptis į juos tiesiogiai? Kaip gali būti, kad, kad veikia organizacija, kuri yra slapta ir net mes, parlamento nariai, nežinome, kas yra šie žmonės? Ir dar vienas dalykas. Panašu, kad mes dabar turime sriepti košę, kurie užvirė labai neaiški organizacija. Žinau, kad Peter Van Dalen gavo labai geros informacijos apie e, šį pasiūlymą. Ir jis beje yra susirūpinęs dėl jo ir aš pritariu jo pastaboms. Kelias paminėsiu. Pirmiausia, aviacijos saugos agentūros sprendimas kelia grėsmę sistemai, kuri veikia daugybę metų ir kuri yra pripažinta daugybė šalių. Ir iš esmės siūlomas sprendimas problemai, kurios nėra. Reikia konkrečiai, kalbėti konkrečiai. Piloto gyvenamoji vieta neturi jokios reikšmės, kadangi pagal šį pasiūlymą pilotai gyvenantys ES turės ES licenciją nepriklausomai nuo to, ar jų lėktuvas yra registruotas ES ar kur nors kitur. Tai yra tikrai neprotinga sistema, ji diskriminuoja Europos pilotus, kurie turi ES licenciją. O kodėl taip yra? JAV pilotai įgyja licenciją JAV galės skraidyti JAV teritorijoje oro erdvėje su ES registruotais lėktuvais. Tačiau mūsų pilotai to negalės daryti. Turime keisti sistemą. Mes girdime daug argumentų apie, apie saugumą. Tačiau ar yra kokiu nors e, įrodymų, rodančių, kad e, e, JAV dabartinės licencijos neužtikrina tinkamo saugumo? Ne. ES jau turime daugybę nuostatų, kurios e, blokuoja e, nesaugios oro bendrovės. Mes, ta, pažiūrėjau, turime juoduosius sąrašus. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, tai yra sąnaudos. Ir nemanykite, kad tai yra menkos svarbos klausimas. Trečiųjų šalių uh, išduotos licencijos. Šis klausimas yra aktualus 68 tūkst, e, tūkstančiams pilotų. Ir dėl to mes prarandame 120-50 milijonų svarų. Šie asmenys negali dirbti ir dėl to mes prarandame uh, e, 125 milijonų eurų. Aš žinau, kad uh, daug ką galima būtų spręsti pasirašant susitarimus su trečiomis šalimis. Ir tai tikrai galima padaryti. Sprendimas būtų labai paprastas. Kai mes gausime pasiūlymą Liepos mėnesį, panašu, kad būtent tuomet žadama mums pateikti šį pasiūlymą, parlamentas turėtų atmesti šį dokumentą tol, kol nebus aiškiai susitarta, kad ne, negali būti diskriminuojami asmenys įgyję piloto licenciją JAF ir dabar gyvenantis ES. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Aš turiu pasakyti, kad pats ilgą savo gyvenimo dalį praleidau dorodamasi su košė, kurią užvirė taryba. Uh, tai galiu pasakyti, kad parlamentas išleido reglamentą 216, kuris sako, jog mes turime turėti europinės licencijas. Taigi dabar mes negalime jau apsisukti ir sakyti, jog mes nebenorime Europos licencijų, kadangi jos sukels problemų. Kadangi mes patys dėl to sutarėme 2008 metais būtent, kad norime eiti tokiu keliu. Ponas Alkadraui buvo teisus, sakydamas, jog pačioje pradžioje tai jau buvo tokia parlamento pozicija. Parlamento pozicija yra ta, jog jis nori ES pilotų licencijos, o ne nacionalinių pilotų licencijų. Tai tiek. Aš manau, jog ponia Foster yra teisinga, kalbėdama apie kopilotus ir įgulos papildymą. Nemanau, kad tai yra problema. Man atrodo, jog įdomu tai, kad palyginus su JAV, ES, ten galima skristi lėktuvu e, JAV viduje su papildomu pilotu, kuris nebūtinai yra to orlaivio įgulos dalis. Ir tuo noriu pasakyti, kad kai kurie Amerikos teisės aktai nėra jau tokie seni. Pagalvokite, bendrapilotis skrenda orlaivių, kuriame jis netgi nėra patvirtintas. Ir man atrodo, jog ponia Fosters yra teisi, kalbėdama apie papildomą įgulą. Toliau grįžtu prie ponios Lichtenberger pastebėjimo. Man atrodo, jis yra netinkamas. Pataisykite mane, ponia Boldonai, jeigu esu neteisus, tačiau man atrodo, jog čia svarbus yra abipusis pilotų licencijų pripažinimas. Uh, ir JAV kol kas nepripažįsta ES pilotų licencijų. Jei taip yra, ir aš dabar cituoju konkrečiai tai, ką pasakė ponas Bredponas, aš sutinku, kad pilotų licencijos išduodamos JAV turėtų būti pripažįstamos ES. Aš sutinku su tuo. Tačiau Taip pat ir ES licencijos turėtų būti pripažįstamos jungtinėse valstijose. Taigi mes dabar įžengėme į tokią dilemą. Jeigu JAF nepripažįsta mūsų licencijų, todėl kodėl mes turėtume pripažinti jų licencijas? Kodėl? Kadangi čia grįžtame prie ponios Lichtenberger pastebėjimo. Jeigu būtų taip, kad JAV diktuotų ir vėl ES, kas turėtų vykti, o ES tiesiog susigūštų, atsigultų ant nugaros ir pasiduotų. Aš pritariu tam, ką visi sakėte. Aš nesusiduriu su tokiamis problemomis, kalbant apie e, bendras licencijas, tačiau mes turime kalbėti apie ES ir JAV licencijas. Dabar mes dar turime keletą metų iki 2014. Siūlau, kad galutiniai e, sprendimų prieimėjai Europoje galėtų šiek tiek paspausti JAV, lygiai taip, kaip kad e, Europos parlamento nariai buvo spaudžiami. Galbūt tai būtų tinkamas požiūris, kurio reikėtų imtis. Pone Boldvinai, mes turime labai aiškiai pasakyti, kad papildomi dviejai metai yra nelabai daug siekiant pasiekti susitarimą su JAV. Ir mano nuomonė, ir čia kalbu visiškai sąžiningai, jeigu JAV uh, nežais savo vaidmens, mes taip pat neturėtume žaisti su jais. Pone Alkadraui. Siūlau komisijai atsakyti į likusius klausimus. Ne, aš manau, kolegos, kad klausimai išlieka. Leiskime komisijai atsakyti ir pažiūrėsime toliau. Ponas Boldvinai, prašom trumpa žodis. One... Na, aš dar pamiršau vieną pastebėjimą. Buvo atvejai susijęs su diskriminacija dėl amžiaus, taikant medicininius te testus, patikrinimus. Ar jūs taip pat galėtumėte atsakyti ir į šį klausimą? Ar yra diskriminavimas dėl amžiaus atliekant medicininį patikrinimą? Toks klausimas. Na, ponas Baldvinas atrodo visiškai sumišęs, galbūt taip nėra, ponė Baldvinai. Na, netgi komisijos standartais e, mes esame sumišę dėl šio klausimo, mes pamėginsime išsiaiškinti padėtį. Ačiū iš visus jūsų pastebėjimus, e, už tai, jog kalbėjote sąžiningai ir atvirai. Pirmiausia, ponas Reikiai, jūs esate susirūpinęs dėl to, kad e, mes atsidursime tikrai siaubingoje padėtyje, jei negalėsime susidėrėti su JAV per šios dviejus metus. Uh, Na, ką mes susitarėme? Taip, jūs esate teisus, mes niekada neturėtume dėrėtis ir sakyti, jog nebeturime laiko, kadangi tokiu atveju tikrai atsidursime to pasiduodančio šunyčio padėtyje. Ta galiu pasakyti iš savo patirties. Ką mes sutarėme su valstybėmis narėmis komitete? Būtent, kad sprendimas dėl perinamojo laikotarpio turėtų būti labai atidžiai mūsų stebimas, uh, ir mums turėtų būti gana nesudėtinga stebėti šį procesą. Taip pat, priartėjus galtiniam terminui, mes turėtume nuspręsti, ar pratesti pereinamąjį laikotarpį. Taigi logika būtų tokia, grįžtant taip pat ir prie pastebėjimų apie išlaidas, yra tai, kad e, skrydžiai iš Europos į Junktinės valstijas e, turėtų būti labai atidžiai stebėme, mes turėtume sukurti tokią procedūrą, e, pagal kurią galėtume patikrinti, kokioje padėtyje atsidūrėme 2014 m. balandį. E, toliau atsakant į ponios Maisner klausimą. Jūs klausite apie saugumą. Aš taip pat norėjau atsakyti į šį klausimą, kuomet kalbėjo ponas Baldvin. Vienas iš dalykų yra tai, jog parlamentas 2008 metais mums suteikė mandatą ir kai kurie iš bendrų aviacijos reikalavimų nebuvo įgyvendinami ir buvo siekiama, kad jie būtų tinkamai taikomi e, trečiųjų šalių pilotų atžvilgių. Taigi mes čia siekiame didesnio saugumo. Taip pat ponia Maisner kalbėjo apie poreikį užtikrinti balansą ir lygiateisiškumą JAV atžvilgių. Ir čia mes nuolat grįžtame prie JAV klausimo šiuose diskusijuose. Aš visiškai tam pritariu. Dėrybose turime pabrėžti, kad jei neturėsime mūsų licencijų pripažinimo iš JAV, e, mes turime užtikrinti, kad abiejų pusių teisės būtų išsaugotos, tuo pačiu užtikrinant visišką saugumą, lygiai teisišką rezultatą ir tai, jog skrydžiai būtų tinkamai vykdomi abiejose Atlanto pusėse. Toliau buvo klausima apie papildomą įgulą, apie tai klausė ponia Maisner. Man atrodo, jog pagrindinis dalykas, ko mes reikalautume iš pilotų tokioje padėtyje, kurią jūs apibūdinote, yra tai, jog pilotai turi būti tinkamai apmokyti, jiems turi būti keliami atitinkami reikalavimai. Tai tikrai labai e, tinkamas pastebėjimas iš jūsų pusės. Pone Lichtenberger, Aš tikriausiai nelabai aiškiai kalbėjau, kai sakiau, kad padėtis yra potencialiai sudėtingesnė Kanados ir Brazilijos atžvilgių, turėjau omenyje tai, jog čia kalbame apie procedūras, kurios yra apibūdintos prieduose. Aš nenoriu kalbėti čia tarybos vardu, tačiau siekiau paaiškinti tai, ką supratau iš to, ką susitarė taryba su Koreperu vakarą. Mes turime turėti visišką ES procesą, kuriuo būtų suteikiamas mandatas bendram komitetui. Taigi reikia sutarimo iš tarybos ir parlamento bei to komiteto dėl pasiūlymų. To negalima atlikti remiantis pagreitinta procedūra čia ir vėl nesiekiu atmesti susirūpinimo kylančio taryboje dėl to, jog reikia taikyti tinkamą priežiūrą. Tačiau tik tai noriu išreikšti pramonės atstovų susirūpinimą dėl tokių galimų skubių sprendimų derantis su Kanada ir Brazilija ateityje. Aš taip pat vertinu tai, ką pasakė ponia Foster kalbėdama apie šių klausimų jautrumą. Ir man atrodo, šiandien mes tą pamatėme labai aiškiai, kad mes siekiame galiausiai užtikrinti saugumą ir tai, jog taisyklės būtų tinkamai taikomos. Grįžtant prie pono Bradbono pastebėjimų, esu dėkingas už tai, kad jis juos išreiškė. Kartais tiesa tai, kad pramonės lobistai, e, na, sakyčiau, suinteresuotosios grupės kartais jaučia, jog jiems sunku prasimušti prie Briuselio sprendimų prieimimo mašinerijos. E, Ta pati galima pasakyti ir apie komisiją. Ir vienas iš mano tikslų šiame darbe leisti visoms suinteresuotosioms grupėms e, pasisakyti. Ir aš siekiau susitikti su visais, e, pavyzdžiui, įvairiomis asociacijomis, pavyzdžiui, Europos sporto asociacija Briuselėje, ir jie gali pasisakyti taip pat ir parlamente jų metinėme susitikime. Ir kartais e, tokie žmonės gali manyti, jog e, Briuselio mašnerija jų neklauso, tačiau mes stengiamės juos išklausyti. E, taip pat yra formalus reglamentuojantis komitetas, kuris buvo įsteigtas kartu su komisija. Na, ponia pirmininkė, jeigu kažkas turėtų klausimų, tai gali mane nutraukti. Uh, E, pone Lichtenberger, man malonu būtų atsakyti jūsų klausimus. Taigi, tame komitete dalyvauja taip pat ir valstybės narės ir išklausius visų argumentus, valstybių narių argumentus, komisijos, yra sprendžiama pozicija. Tačiau komisija neturi galutinio žodžio. Sprendimus peržiūri parlamentas ir taryba. Esa komitete. Taip pat vyksta komitologijos procedūros taikymas. Toliau kalbant apie pono Bradbono pastebėjimų esmę, aš taip pat mačiau pono Vandalino išdalintą raštą. Taigi norėčiau atsakyti keletą dalykų, atsakydamas į tai. Parlamentas susitarė, kad mes norėjome turėti europinės licencijas, dėl to buvo sutarta 2008 metais Ir dažnai sakoma, kad mes dėl to sutarėme ir baigta. Kodėlgi mes manome, kad tai yra geras dalykas? Na, jeigu mes negalime veiksmingai dėrėtis pagal ES-JAV susitarimą, mes turime pasiekti tokią padėtį, kad licencijos iš abiejų pusių būtų pripažįstamos. Pone Bradbonai, siaubingas scenarius taip pat turėtų būti sprendžiamas, tačiau Mes taip pat turime elgtis lankščiai, atsižvelgdami į laiko suvaržymus, mes taip pat turime pripažinti ir išlaidų problemą. Išlaidos yra tikrai didžiulės, mes turime spręsti šią problemą taip pat. Kogi mes čia siekime? Mes siekime tinkamų, tinkamų e, lygių teisingų žaidimo taisyklių. Ir buvo pasakyta, jog esami jungtiniais aviacijos reikalavimai neturi pakankamai galių, taigi mes turime užtikrinti lygias žaidimo taisyklės visiems. Ir turiu pasakyti, jog kartais tam tikrų atžvilgių mes manome, kad kai kurios iš JAV licencijų turėtų taip pat atsižvelgti į papildomus mokymo reikalavimus, kurie egzistuoja ES jau daugelį metų. Manome, jog tai yra svarbu ir saugumo susidarimas yra tinkamas pagrindas kuriuo remiantis būtų galima vykdyti šį uždavinį. Galiausiai dar kartą norėčiau pasakyti, jog mes čia nesimame revoliucijos keistami taisyklės, mes siekiame perkelti bendrus principus aviacijos rytyje, kurie jau egzistuoja. Tai nėra kažkas naujo ir radikaliai skirtingo. Jeigu mums pavyks tinkamai užbaigti dėrybas, Mes turime pagrindą, kuriuo tai vykdome. Žinome, kad amerikiečiai taip pat yra pasirengę žengti pirmin. Taigi mes tikrai išspręsime e, tas problemas, e, dėl kurių kyla rūpestis ponui Vandelenui ir kitiems nariams. Galiausiai trumpai norėčiau pasakyti dar keletą žodžių. Tai yra susiję su medicininiais reikalavimais, kurie buvo perkelti iš atitinkamų bendrų aviacijos reikalavimų. Uh, Ir mes taip pat siekiame, kad būtų išduodami medicininiai sertifikatai pilotų e, įgulų nariams. Ir tikiuosi, jog čia nėra jokio diskriminavimo amžiaus pagrindų. Taigi aš pamėginau greitai aptarti kai kurios sudėtingus e, techninius ir politinius klausimus. Tikiuosi, jog tinkamai atsakiau. Jeigu ne, dar esu pasirinkęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju, pirmininkė. Well, Ačiū. Na, kalbant apie amžių, jūsų klausimas tikriausiai buvo atsakytas. Ne, klausimas nebuvo atsakytas. Aš klausiau, kaip JAV oro erdvėje yra pripažįstamos Brazilijos, Kanados ir ES plotų licencijos atsižvelgiant į įvairius sudėtingus dalykus. Mes turime tai žinoti. Ar Brazilijos pilotai šiuo metu susiduria su tokiamis problemėmis kaip ir mes? Ne, pirmiausia, ES licencijos nėra pripažįstamos. Iš tai, ką turime spręsti. Aš nesiniai pradėjau dirbti, bet kiek man yra žinoma, nėra pripažįstamos Junktinėse Amerikos valstijose ir Brazilijos išduotos pilotų licencijos. Aš galėsiu išsameu atsakyti jų klausimą. Mane nustebintų, jei Kanados išduotos licencijos nėra pripažįstamas, bet mes dar patikslinsime šį klausimą. Taip, jeigu galėtumėt mums vėliau pateikti atsakymą, būtų puiku. Pone Maisner. Aš pateikiu labai konkretų klausimą, kadangi komisijos atstovas paminėjo komisijos pasiūlymą, kurį turėtų patvirtinti taryba. Aš kalbu apie sustarimą su Brazilija. Ir jūs jau pateikėte šį pasiūlymą, ar jis jau yra pateiktas? Man atrodė, kad jūs tik tai ketinate dar tai padaryti, bet gal jau yra kitaip. Uh, I'm reminded of the rules. Man reikėtų prisiminti taisyklės, kad, ne, kad negalima e, per daug dėrėtis. Neturime e, dar patikto pasiūlymo. Koreperė nulatinių atstovų komitete buvo tartasi dėl šio susitarimo pagrindo. Taigi aš tengiuosi sakyti mandagiai, nes, kaip suprantate, tarybos vardu negaliu kalbėti. Well. Ponas Elkadrau. Na, man atrodo, kad mes aptarėme visus klausimus. Tikiuosi, kad kolegos ir toliau domėsis šią temą. Ir lauksime tarybos pasiūlymo. Ir dėkoju komisijai už pateiktus atsakymus šiandien. Norėčiau Jums priminti, kad šiai klausimui yra taikoma reglamentavimo procedūra su tikrinimu. Tai reiškia, kad parlamentas gali vetuoti dokumentą. Šiuo metu dokumento projektas nėra dar išverstas į visas ES kalbas kai bus dokumentas išverstas, Europos parlamentas per tris mėnesius galės pareikšti savo nepritarimą šiam e, dokumentui. Pagal 88 taisyklę valstybės narės galės e, pateikti savo, prieš, uh, savo nuomonę apie šį dokumentą ir uh, po to bus balsuojama transporto komitete. Gegužės pabaigoje prasidės vasaros atostogos pagal galiojančius tarpusinducinius susitarimus. Bet e, tai nebus taikoma procedūrai. Taigi prieštaravimus galima būtų pareikšti e, nuo Liepos mėnesio, taigi transporto komitetas galės balsuoti dėl parengto teksto rugsėjo mėnesį. Visiems viskas aišku, puiku, tuomet dėkoju. Toliau kiti klausimai. Pone Boldvinai, ugnikalnio išsiveržimas Islandijoje, paskutinė saga. Gal dar bus kokių kitų ugnikalnių. Praeitų metų ugnikalnių išsveržimas buvo įspūdingas, gal ir šiemet e, sulauksime panašių reginių. Grimsvotn yra, man atrodo, toks šio ugnikalnio pavadinimas. Kitą pasipraktikuosiu ir kitą kartą puikiai ištarsiu. Pone pirmininkė, jūs kalbėjote, kad gal mums reikia daugiau ugnikalnių tam, kad mes galėtume greičiau sukurti vieningą Europos dangų. Jūsų pastaba tikrai sutikė peno pamastymams. Tai priminė man kai ką iš mano ankstesnės praeities. Iš karo Vietname, kai mums buvo pasakyta, kad mums reikėjo sunaikinti vieną kaimą tam, kad jį išgelbėtume. Na, atrodo, tokia situacija yra panašiai į tą, kurią išgyvenome praeitais metais. Ir kartais mes, technokratai, turime atsižvelgti, kad e, tokie dalykai tiesiogiai veikia žmonių gyvenimą, žmonių, kurie skraido. Ir, ir aš žinau, kad ir jums, pirmininkai, bus aktualu sugrįžti į Mančesterį. Uh, Mes stebime oro e, prognozes ir meteorologijos tarnybos e, mums pranešė, jog situacija šiemet yra stabilesnė nei praeitais metais. Praeitais metais e, dulkių debesys pakibo virš Europos, tačiau panašu, kad dabar vėjo yra daugiau, tačiau nuspėti, kuria kryptimi judės debesis yra sunku. Ir mes planuojame viską 36 valandos e, į priekį. Kitas klausimas yra pelenų kokybė ir kiekis ore. Ugnikalnis išsiveržė labai greitai ir mes dar neturime tikslių duomenų apie išsiveržimą, nežinome, ar jis, e, ar ugnikalnis rimsta ar ne. Vienas nepakitęs dalykas, e, lygnant situaciją su praeitais metais, tai yra tai, kad e, valstybė, valsty, e, Europos oro erdvė yra valstybių narių rankose. Galiu tik tai priminti Jums diskusiją apie funkcinius oro erdvės blokus, apie kuriuos kalbėjome šį rytą. Svarbu yra suprasti, kad mes turime oro erdvės tinklą, oro erdvių tinklą. Ir e, vieningas Europos dangus galėtų tikrai būti labai naudingas tokiamis situacijomis. Šį rytą e, vyko e, telekonferencija, kurioje dėja negalėjau dalyvauti, todėl kad atvykau Europos parlamentą. Jos metu buvo kalbama apie duomenų keitimasi Ir situacija šiemet tikrai yra geresnė nei praeitais metais. Ir šioje e, konferencijoje dalyvauja visos suinteresuotos šalis. Ir saugumas be abejo yra mūsų prioritetas ir mes tengiamės jį užtikrinti, kartu neuždarydami oro erdvės. Dar vienas veiksnys yra tai, kad dabar mes turime aikėjo gairias, remiantis kuriomis mes galime atlikti rizikos vertinimus, bendradarbiaudami su oro bendrovėmis ir uh, nacionalinėmis uh, oro erdvės priežiūros tarnybomis. Tai turi padėti mums labai tiksliai įvertinti, ar saugu yra skristi. Tai nereiškia, kad priežiūros įstaigos automatiškai patvirtins tokius įvertinimus. Tačiau tai reiškia, kad valstybės narės negalės ignoruoti eurokontrolės e, nuomonės ir, ir savo nuožiūrą e, uždaryti oro erdvę. Buvo panaikinta 250 skrydžių Dėl to galime apgailėstauti, tačiau e, galime kartu ir pasidžiaugti tuo, kad nebuvo apskritai uždaryta visa oro erdvė. Atsiprašau, kad tiek ilgai kalbu, tačiau dar noriu vieną dalyką pasakyti. Visos valstybės narės dabar taiko Europos e, civilinės aviacijos saugos agentūros e, gairias ir šį rytą buvo uždrausta skraidyti nedidelėme aukštyje prie Bremeno ir Hamburgo ir e, neaiški dar situacija virš Berlyno. Junktinė karalystėje situacija yra stabili, nors mes visi suprantame, kad dėl vakar dienos įvykių gali kilti šiokių tokių sutrikimų. Ir trumpai, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad uh, Aš galiu Jums atvirai pasakyti, jog dabar akivaizdu, jog valstybės narės kitaip elgesi nei praeitais metais. Oro erdvės uždarimas e, Vokietijoje šiandien buvo ribotos apimties, e, buvo uždaryta oro erdvėje virš Bremeno ir Hamburgo. Ir todėl e, tokio sprendimo poveikis yra taip pat ribotas. Būtų labai naudinga, jei mes galėtume jums arba jūsų komiteto sekretariatą nulatos informuoti apie padėtį. Nes e, tai jums būtų aktualu, kadangi aš žinau, kad jūsų rinkėjai yra susirūpinę dėl to, kas vyksta ir visiškai teisingai. Dėkuoju. Ačiū, tikiuosi, kad e, kiekvienas narys, e, kuris to domėsi, susisieks su jumis ir jūs perduosite jam tinkamą informaciją. Ačiū. Ar dar turėtumėte kitų klausimų? Uh, Mes esame labai dėkingi už šį informacijos atnaujinimą ir tikimės, kad šis konkretus ugnikalnis vėl nurims ir mes galėsime grįžti į įprastą padėtį. Dėkoju, ar dar kas nors turėtumėte ką pasakyti prie kitų klausimų? Jei ne, tuomet dėkoju vertėjams, personalui ir